Mesdames et messieurs, bonjour, la séance est ouverte. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėsime posėdį. Norėčiau pradėti nuo keletos pranešimų. Pirmasis yra apie tai, kad ponia Karolin Lukas mums raštu pranešė apie tai, kad baigėsi jos įgaliojimai šiame mandate, nes jį išrinkta į bendruomenių rūmus. Pagal 7 straipsnio antrąją dalį, kuris reglamentuoja Europos parlamento narių rinkimus, mes patvirtiname, kad nuo gegužės 18 dienos atsilaisvino jos, die, jos vieta. Taip pat ponas Makvilinas Kotas nuo tos pačios dienos yra e, liberaldemokratų frakcijos narys. Dabar bendrosios diskusijos. Taipomasis biudžetas numeris 1 2011 skirtinis parlamentas, o po to bus antrasis ponios Triupel pranešimas. Suteiksiu žodį ponui Mankai, jis yra pranešėjas. Keturias minutės. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai daug procedūrų tapo labiau tiesioginės ir skaidresnės, kompetencijos yra aiškiau apibrieštos, EP dabar turi daugiau įgaliojimų, o ES savo mm, pajėgumus sustiprino tiek į išorę, tiek viduje. Pirmą kartą piliečiai iš e, tiek daug šalių gali daryti įtaką supranacionalinėms įvykiams, kadangi Europa yra didelė ir įvairialypė, privalome užtikrinti, kad visi piliečiai e, turėtų galimybę pasinaudoti esamais demokratiniais instrumentais. Šie instrumentai negali būti susijęti su dideliais finansiniais reikalavimais. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai neišvengiamai pasikeitė es institucijų finansinė situacija. Dešimtaisiais metais buvo sutarta, kad penkt, penktoje išlaidų kategorijoje e, bus E, kad ši kategorija bus pakeista, jeigu įsigalios Lisabonos sutartis. O po to, kai buvo priimtas dešimtųjų metų biudžetas ir įsigaliojo Lisabonos sutartis, mums reikia svarstyti taisomąjį biudžetą. Atsižvelgiant į papildomų priemonių poreikį, stengiamės padaryti viską, kas įmanoma padaryti, jog būtų išsiversta su esamomis lėšomis. Lisabonos sutartis turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį įvairioms ES tarnyboms, o EP taisomasis biudžetas e, turės užtikrinti papildomas finansinės priemonės, kad EP galėtų tapti pilnateisių teisėkuros e, veikėjų bei dalyvauti bendro sprendimo procedūrose. Iš, iš principo taisyti biudžetą reikėjo mažiau nei buvo galvota iš pradžių. 4 milijonai eurų buvo surasti pasidarus su EP prezidiumu. E, taip pat reikia skubėti, kadangi biudžetas priimamas mėnesių vėliau nei e, galvota iš pradžių dauguma e, institucijų ne tik Europoje, bet ir pasaulyje pasinaudoja finansinė krize, kad taptų efektyvesni ir veiksmingesni. Tai tikrai didelis iššūkis mums visiems Europos parlamento nariams bei visoms Europos institucijoms. Tolesnis taupimas bei didesnis efektyvumas turi būti užtikrintas ne tik šiais metais, bet ir ateityje. Viskas, aišku, priklauso nuo generalinio sekretoriaus veiksmų. INLO generalinėme direktorate bei saugumo tarnyboje buvo padaryti tam tikri pakeitimai, jau tas buvo padaryta gruodžio mėnesį ir tai padės sutaupyti lėšų tiek šiandien, tiek ateityje. Dėkoju pranešėjui, suteiksiu žodį dabar poniai Helgai Trooper, ji taip pat yra pranešėja, kito pranešimo, keturias minutės. Geehrte Frau Vorsitzende. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, 2011 metų parlamento biudžetas, pirmasis tikrasis biudžetas mūsų parlamentui po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tai reiškia, kad parlamentas turės daugiau įgaliojimų, mūsų laukia daugiau užduočių, mūsų atsakomybė didesnė, mes turime daugiau teisėkuros užduočių, tai reiškia, kad mums reikia didesnių darbo pajėgumų, o tam reikia daugiau biudžeto lėšų. Tuo pat metu, kas man yra labai svarbu, turime suvokti, kad e, išgyvename euro stabilumo krizę, finansinę ekonominę krizę. Vokietijoje 11 metais e, pradedamas mažinti deficitas. Graikijai bei kitos prasiskolinusios valstybės turės labai stipriai taupyti. Tai reiškia, turime užimti labai atsakingą poziciją, kuri leistų šioje sudėtingoje situacijoje e, tinkamai padidinti EPA biudžetą. Kadangi esu 11 metų biudžeto pranešėja, tai aš atspindžiu daugumos poziciją, bet taip pat pristatysiu savo kaip žaliosios poziciją. 20 e, procentų e, administracinio biudžeto riba buvo 88 metais susitarta tarp institucijų. 11 metais e, tas negali tęstis, kadangi pasikeitė realybė, taip nusprendė biudžeto komitetas po plėtros ir po naujų sutarčių, mes turime daugiau įgaliojimų. Todėl 20 procentų riba neturi būti kažkokia šventa e, karioje, tačiau mes norime užsimti savydės disciplina ir atsižvelgiant į esamą situaciją, stengsimės jos, jo neviršį. 20,04 e, procentų daugiau, 39 milijonais daugiau nei 10 metais siūloma e, biudžetas, tačiau po visų ginčių e, sutarta, kad 20,32 procentai bus, tai 20 milijonų daugiau, mums reikia daugiau darbuotojų veiksmų plėtrai, bibliotekoms, įvairioms tarnyboms E, taip pat e, papildomoms mūsų funkcijoms. Ir kas labai svarbu Strasbūrui, e, reiktų čia užtikrinti daugiau dviračių, kad nereiktų taip stipriai asmeniniais automobiliais naudotis. Tačiau lieka klausimas, ar 1500 papildomų eurų reiktų 11 metais skirti asistentams Tai būtų 13,2 milijonų eurų bendrai. Taigi ši problema tikrai egzistuoja. Dauguma parlamento narių šitą priedą asistentams padėjo rezervą, kadangi norima mm, geriau vertinti situaciją ir vėliau priimti sprendimą. Norėčiau pabrėžti, jog žalieji šio klausimu mm, tikrai mm, atsižvelgia į esamą situaciją, turime būti jautrus augančioms skoloms, taigi manome, kad kitais metais reiktų atsisakyti iš jo 1500 eurų padidėjimo. Tai reiktų padaryti ne e, parlamentarų statuto keitimu, bet aps, e, mažinti savo komandiruotės, mažinti keliones, e, keliauti mažiau lėktuvais, kadangi atsakingai reikia elgtis e, visiems ir rodyti to pavyzdį. Taigi galima didinti efektyvumą ir žinome, kad e, prieš kelius metus mums pavyko sumažinti 12 procentų anglės dvigenio iš emisijas. Mes e, tikrai e, daug dedame pastangų ir tai yra labai svarbu, kadangi turime būti pavyzdžių tiek politiškai, tiek aplinkos apsaugos rytyje. Ačiū. Dėkuoju, ponė Čiriupil. Dabar frakcijų vardu pasisakys kalbėtojai, ponas Fernandės, e, trims minutėms. Prašom. Labai ačiū, ponai ir ponios, kolegos. EPP visiškai pritarė e, griežtai lankstumui, skaidrumui e, biudžeto ir mes labai sveikiname administracijos pastangas siekiant e, apibriežti fiksuotas ir kintamasias sąnautas ir e, taip pat sveikiname tarpinę nekilnojamo turto politikos peržiūrą. Aišku, dar daug ką galima ir padaryti. Mes E, pasisakėme už ilgalaikę nekilnojamo turto strategiją. Mes taip pat pasisakome už drausmę ir sakome, kad mūsų biudžetas turi būti e, nulinis. Tai reiškia, kad visos išlaidos būtų pagrystos. Mes turėtume e, atlikti sąnaudų naudos analizę kiekvienu išlaidų atveju turime parodyti pavyzdį, taupydami lėšas, kur tai įmanoma. Ir dėl to norėtume, kad kai kur lėšas būtų sumažintos, taip pat kai kuriuose konkrečiose kategorijose. E, mes žinome, kad teisės e, aktai, jeigu jie yra prasti, arba jeigu nėra tam tikrose sritėse teisės aktų, tai reiškia labai didelės sąnaudas, e, kurias turi padengti apmokėti ES piliečiai. Ir taip pat reikia galvoti, kokios išlaidos bus susijusios su mūsų funkcijomis po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Mes turime galvoti apie teisėkuros aktus, taip pat reikės samdyti daugiau darbuotojų, daugiau žmogiškųjų išteklių, kurie būtų aukštesnės kokybės. Dar norėčiau pasakyti, kad turės rinksime 18 naujų Europos parlamento narių ir joms turėtų būti sudarytos sąlygos oriai atlikti savo pareigas. E, tai yra labai atsakingas laikas Europos institucijoms ir institucijos iš tikrųjų vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Mes negalime dėl tos priežasties pasirodyti prastai. Mums reikia deramų išteklių visoms užduotims atlikti. Mes žinome, kad populizmas ir demagogija pasireiškia kalbant apie biudžetą, bet mes atmetame tai, atmetame tai. Kai kurie žmonės sako, kad parlamento nariai gaus daugiau išmokų, bet tai yra netiesa. Mums reikia pakankamai lėšų, kad parlamentas galėtų oriai atlikti savo darbą ir kad mes galėtume atremti iššūkius, patenkinti reikalavimus, kuriuos mus kelia piliečiai. Dabar ponas Bogan. Dėkuoju, pirmininkė. Visada prieštaringa svarstyti savo institucijos biudžetą. Matėme tai diskutuodami dėl taisomojo biudžeto ir e, dėl e, biudžeto 2011 metams. Bet dabar, man atrodo, tarp biudžeto komiteto ir biuro liko visai nedaug skirtumų, išskyrus du ar tris dalykus. Vienas susijęs e, dėl pastatų rezervo, dėl e, tam tikrų ribų ir taip pat dėl 1500 kiekvienam parlamento nariui padėjėjų išmokoms padidinti. <clears throat> Tai prieštaringos problemos, e, jas spręsti būtų sunku bet kuriuo laiku, ypatingai sunkiais laikais ekonomikai. Mes taip pat e, kalbame apie laikmetį, kai Lisabonos sutartis suteikė mums daugiau įgaliojimų. Todėl mes ir galvojame, kad e, ta 1500 eurų suma turėtų būti padėta į rezervą. Dar viena problema yra išmokos biurui. E, dabar galvojama e, sumažinti šią sumą ir savame suprantama, kad e, bet kuriuo atveju bus prašoma pateikti pagrindžiamuosius dokumentus. Mes norime pritarti tokiam pasiūlymui. Kolegos patys turės nuspręsti, ar šie du kompromisai jiems bus priimtini ar ne. Aš manau, kad e, mūsų frakcijos daugumai tie kompromisai bus priimtini. Vienas dalykas mūsų diskusijose, kai kalbame apie 2011 metų biudžetą, taip pat išryškėjo. Mes kalbame apie atsakomybę susijusią su Lisabonos e, sutarties įgyvendinimu padidėjimą. Ir vadinasi, turėsime taupyti, surasti, ką galėsime sutaupyti. Kalbame apie tam tikrą nukarpimą nuo 6,5 procentų iki 5,8 procentų. Bet čia mums reikia pasiūlymų ne tik dėl išlaidų, bet taip pat ir dėl to, kaip galėtume ateityje taupyti efektyviau. Tai turėtume daryti ne vien tik tai karpydami biudžetą, bet taip pat ir pakeisdami savo veiklos metodus. Svarbu, kad mes galėtume tuos taupimo pasiūlymus svarstyti pačioje ankstyvojoje stadijoje. Tai įgalins mums e, tokias taupimo galimybės gerai įvardinti. Na, o kol kas privalome, kad biudžetas 2011 metams būtų priimtinas mums, parlamento nariams ir taip pat mūsų piliečiams. Dėkoju ponui Von. Dabar pasakys ponas Haglund, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, nepaprastai įdomi diskusija vyko apie EP biudžetą 11 metų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Trupel už puikų atliktą darbą, taip pat už e, labai e, subalansuotą dokumentą, kuris taps mūsų diskusijų pagrindu. Aišku, Lisabono sutartis su savimi atnešė naujų poreikių parlamento mm, išlaidos neišvengiamai išauks, kadangi mm, atsiranda daugiau veiklos sričių, tačiau kartu tai lieka stebėtis, kad nieko nepasakėme, kaip mes restruktūruosime savo darbus, kad geriau įgyvendintume šios poreikius. Liberalų frakcija pakankamai kritiškai žvelgia į, į biudžeto pasiūlymus, e, ypač tokius e, e, nežymius pakeitimus. Liberalai 1500 eurų klausimų pasisako už padidinimą, bet to nereiktų uh, padidinti reprezentacijai skiriamų lėšų. Tai, tačiau nereikia e, persistengti iš kitos pusės, neturime pernelik stipriai padidinti savo išlaidų. Iki galo suprantu, kai teigiame, jog išlaidų padidinimas yra privalomas ir neišvengiamas, tačiau papildomos sąnaudos ne visuomet yra pagristos turime pagalvoti, kad kuo daugiau turėsime asistentų, tuo daugiau mums reiks patalpų savo pastatuose ir manau, kad galtinį sprendimą priimsime balsuodami. Ačiū dabar ponė Triupel, pusantros minutės. Ja, Ačiū ponė pirmininkė. Ponas Haklund pas ištarė stebuklingą žodį - balansas. Norėčiau nuo to ir pradėti. Diskutuodami apie 11 metų biudžetą turėtume būtent apie tai galvoti, kaip mes rasime tokią pusiausvyrą, kur būti, būtų reikšminga ir atsakinga. Kolega Fernandes kalbėjo apie populizmą. Atsižvelgiant į diskusijas parlamente elgtis labai atsakingai ir griežtai rengiant 11 metų biudžetą. Aš laikausi kitokios nuomonės. Tikrai nemanau, jog jei susitarsime, E, kad reikia taip pat taupyti ir taikyti savo tos pačius reikalavimus kaip ir e, kitoms valstybėms narėms. Ir jeigu tai tikrai yra populizmas, aš su tuo nesutinku. Manau, kad tai yra puikiai mm, atsakomybė, kurią e, parodo EP, savidisciplina. O tie reikalavimai taupyti Graikijai ir visi kiti panašus reikalavimai mm, priverčia mus atsakingai parodyti, kodėlgi mums reikia papildomų lėšų. Tuo pat metu apribuojant savo poreikius, kadangi Tokia yra šiandieninė situacija. Tai parodo, jog mes supratome, kokia yra padėtis. Todėl dar kartą kreipiuosi į visas frakcijas pagalvoti apie tai, kokį žinę mes visuomeniai pasiūsime su 11 metų biudžetu. Ačiū. Oh, Labai ačiū. Dabar ponas Bokros kalbės dvi minutės. ECR frakcijos vardu. Labai ačiū. O Rumunijoje 25 procentais sumažintos valstybės tarnatorių algos. E, Portugalijoje, e, jau nekalbant apie Graikiją, vyriausybės labai e, stengiasi sumažinti išlaidas žmogiškiesiems ištekliams. Junktinės karalystės vyriausybė taip pat sakė, kad šiais metais reikia taikyti tai, taupimo priemonės. Tai Šis parlamentas e, taip pat galvoja, kad atėjo, o parlamentas galvoja, kad dabar atėjo laikas daugiau išleisti, daugiau skirti lėšų darbuotojams, bibliotekoms, e, pusantro tūkstančio eurų daugiau asistentų atlyginimams. Pagalvokite apie antrąją, e, jau kalbam apie antrąją dalį to pusantro tūkstančio, bet kur dar yra pirmoji Aš nežinau, ar reikia dėti tas lėšas rezervą, reikia atsisakyti abiejų dalykų. Mes turėsime daugiau pareigų, bet ne visos pareigos reikalaus daugiau lėšų. Mes turime taupiau leisti pinigus, būti labiau atskaitingi ir atsakingi. Aš visiškai pritariu poniai Triupel, kuri sakė, kad uh, yra galimybių papildomai sutaupyti. Mums nereikia automobilių parko Strasbūre, mes galime naudotis nemokamai viešųjų transportų. Ta aš darau kasdien. Mes e, nebūtinai turime skraidyti biznio verslo klase, galime ekonominę klasę skraidyti. Aš pats niekada neskraidau verslo e, klase, kai skrendu čia iš Budapešto e, vyko diskusija tarp biuro ir biudžeto komiteto ir aš manau, kad šita diskusija buvo labai naudinga ir mes iš tikrųjų turime daugybę galimybių sutaupyti lėšas. Dėkuoju dabar žodis poniai Andrėjas ant pusantros minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. E, mane stebina, matant, kaip e, šio parlamento nariai e, didina biudžetą tuo tarpu, kai žmonės valstybėse narėse pergyvena krizę. Bet šiandieną aš norėčiau paminėti šio parlamento etikos dalykus. Ar yra priimtina šioje situacijoje, kad reiklaudamas griežčiau valdyti savo biudžetus, Europos institucijos savo biudžetus didina. Ar e, etiškai priimtina, kad taryba e, nori apriboti Europos tarnautojų atlyginimus? Ar etiška, kad e, Europos parlamentas ketina patvirtinti tarybos išlaidas už tai, kad taryba nesikištų Europos parlamento biudžeto uh, įvykdymą. Beje, taryba atsisakė padidinti biudžeto padidinimą parlamentui, todėl aš nelabai matau, kaip parlamentas galės patvirtinti tarybos sąskaitų tvarkingumą. E, Šis balsavimas dėl parlamento biudžeto ir dėl tarybos biudžeto įvykdymo puikiai atspindi institucijų, kurios mus valdo etiką. Dėkoju. Euh, Dėkoju, poniai Andreasen. Dabar ponė Vertman. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, Lisabono sutartis atnešė pokyčių Tai pakeitė ir EP politinį svorį. Jau kartą atkreipiau dėmesį, kad biudžeto pakeitimai yra neišvengiami. Aišku, EP turi siekti tobilumo teisėjų, kurios srityje. Žinoma, reikia mums didinti savo atsakomybę, atskaitingumą, efektyvumą. Būtent krizės akivaizdoje, didžiausioje krizėje per 60 metų būtina pabrėžti, kad mes kaip EP nariai turime labai atsakingai elgtis su mums patikėtomis lėšomis. Taryba bei EP turėtų ir privalėtų sustiprinti bendradarbiavimą, o šis bendradarbiavimas reikalauja parodyti tikrą partnerystės dvasę. Ačiū. Perėsime prie kitų. Norinčių pasakyti, pirmiausia, ponas Kalfin. Parlamento narys kalba neįsijungęs mikrofono. Трябва да признаем, че това съвсем не беше лека задача и дискусията днес го доказва. От една страна... Turime pripažinti, kad susidurime su sunkiu uždaviniu. Iš vienos pusės e, turime pademonstruoti, kad e, griežtai kontroliuojame tai, kaip leidžiame Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Antra vertus, mums iškyla uždavinys, kaip Europos parlamentui, įvykdyti visas savo prievalės, kurias išplaukia iš Lisabono sutarties ir Europos piliečių lūkesčių. Pagal Lisabono sutartį mums tenka prisijimti e, daug naujų darbų. E, turime užtikrinti, kad 500 milijonų ES piliečių galėtų pareikšti savo mintis, turime užtikrinti Europos demokratijos plėtrą ir sustiprinti parlamento reputaciją. Vienas iš svarbesnių klausimų, kuris sukėlė daug diskusijų, buvo tai, kaip Europos parlamentas atsižvelgia į sunkę ekonominę situaciją Europoje ir e, rodo pavyzdį ribodamas išlaidas. E, Diskusijos šiandieną atspindi ekonominę situaciją. Mes išlaidas didiname 5,5 procentų, bet e, demonstruojame E, finansinę discipliną, neviršydami anksčiau sutartų ribų. Mes turime taip pat pasakyti, kad ateityje reikės persidėrėti dėl naujojo sutarimo, kad jis tikrai atspindėtų institucijų funkcijas ir e, Europos parlamento prievolės. Kolegos, ateityje turime daryti daugiau, kad e, parlamento darbas būtų efektyvesnis, e, akcentuodami ne pastatų problemas, bet naujų technologijų svarbą. Mes turime atsižvelgti aplinkosaugos standartus, e, atidžiai išnagrinėti kiekvieną išlaidų rūšį ir neleisdami biudžetui plėstis. Ką bedarytume, viskas turi atspindėti mūsų atsakomybę. Dabar ponas Alvaro. Ačiū. Mano nuomonė, krizės metu politikai turi sugebėti atskirti racionalųjį ir emocinį pradą, ypač kai kalbame apie pinigus. Susidaro įspūdis, kad Lisabono sutartis ir su jie susiję mm, biudžeto klausimai panašus į oro prognozes. Neaišku, koks bus oras, vis dėlto reikia pasimti skėti, nes gali lyti. Tikrai neaišku, kaip iš tiesų bus. Nežinome, kaip uh, stipriai pasikeis mūsų darbo apimtis įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir kai kuriems kolegoms Lisabono sutartis nieko nekeičia, ypač jų darbo komitetuose. Uh, Tie papildomi 1500 eurų yra simbolinis klausimas. Paros disentis, ar sugebėsime padidinti efektyvumą, turim. Manyčiau, kad atsižvelgdami į šį aspektą pasiektumėme daug daugiau negu begalinėmis diskusijomis apie Lisabono sutartį. O po metų mes pamatysime, ko Lisabono sutartis iš mūsų reikalauja. Minutė. Dabar kalbės ponas Černeckis. Vieną minutę, prašom. Pona ir ponios, niekas neabejauja, kad Europos parlamentas, kuris turi daugiau galių, dabar suvaidins e, svarbesnį vaidmenį įsigalius Lisabono sutarčiai. Ir niekas nebejoja, kad jam reikia atitinkamų finansinių priemonių. mes nežinome, e, kiek praktiškai išauks išlaidos, bet žinome, kad jos išauks. Ir taip pat mokesčių mokėtojų lūkesčiai išauks. Dabar siūloma padidinti e, finansavimą skiriamą asistentams ir politiškai bei kitaip galima tą pateisinti. Mes suvokiame kad Graikijoje ir kitur, pietų Europoje yra krize, tai yra politinė problema, bet negalime e, nevykdyti tam tikrų Europos parlamento funkcijų sumažindami finansavimą. Esu įsitikinęs, kad Europos parlamento biudžetą reikia padidinti. Dabar suteiksiu žodį pusantrai minutai ponui Vanderstop. Labai ačiū pirmininkė. Padidinome biudžetą e, kitiems metams. E, jos sudarys 1,7 milijardus eurų. 406 e, 4600 e, eurų vienam parlamento nariui per dieną tai yra. Tai yra labai daug pinigų, reikia galvoti, kaip juos panaudosime, bet dar labai svarbu suteikti galimybę piliečiams nuspręsti. Turėtume e, leisti e, piliečiams įgyti tam tikrų įgaliojimų, galių kiekvienas parlamento narys turėtų suvokti, ką reiškia 4600 eurų vienam asmeniui per dieną. Reikia mažinti šią sumą, nes kitaip našta guls ant piliečių pečių. Būtent taip turėtų būti, bet taip dėja nėra. Mes visuomet prašome daugiau egzistuoja kažkokie užkulisiniai susitarimai, kur dešimtis milijardų eurų dalyjami kažkam. Ir man atrodo, reikia pagalvoti apie tai, kas bus ateityje. Šiandien reikia galvoti, ar iš tikrųjų mes esame verti 4600 eurų per dieną. Dėkui. Dabar, ponė Greslė, vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė Fandenštop, aš užsidirbu savo pinigus, o jeigu jūs neužsidirbate, tai man tikrai gaila, kad jūs čia esate. Tikrai negalime elgtis taip, kad susikurtume tokias sąlygas, kurios neleistų dirbti sekretoriatui padidinamos išlaidos yra tikrai pagristai. Jeigu yra daugiau darbo, reikia daugiau darbuotojų. O, o jeigu tie, kurie nenori dirbti, tai gali išeiti, kurie dirba, turi likti. Taigi reikia išnaudoti visas galimybės. Ir aš dar kartą pabrėšiu, kad tiek aš, tiek mano padėjėjai uždirbame savo pinigus sąžiningai. Praeitie pasiekti susitarimai dėl biudžeto pertekliaus yra geri, tačiau reikia išsiaiškinti, ar mes galime tęsti savo darbus, ar mums reikia internetinės televizijos. Aišku, kai, kur, kai kurie dalykai, kurie yra nedaromi, turėtų vykti. Prezidiumas vykdo reformas, jos tęsiasi, biudžeto kontrolės komitetas griežtai kontroliuos visas išlaidas. Ačiū. Ponas Van Ordinas. Pone pirmininkė, Europoje vyriausybės ir viešosios institucijos supranta, kad reikia karpyti didžetą, bet šis parlamentas gyvena dar pasakose. Kalbama apie tai, kad reikia taupyti, bet e, biudžetas, e, e, kurį sudaro 1 milijardas 700 eurų, prieštarauja tam. Visų pirma, mes turėtume sumažinti savo išlaidas. Parlamentas turėtų reikalauti, kad taryba užbaigtų Strasburgo cirką ir sutaupytų tuos 50 e, milijonų. Dar daugiau sutaupytume, jeigu kiekvienoje iš mūsų valstybių narių panaikintume parlamento atstovybės. bet kuri kita organizacija sunkiais laikais išsikeltų naujus prioritetus, o mes matome, kad gyvename visai kitame pasaulyje. Reikia imtis būtinų žingsnių, kad įgyvendintume tikrų pokyčių ir tikro Europos parlamento biudžeto apkarpimo. Dėkoju, dabar pasisakys ponas Stas voorzitter collega's ik wil eh, tussenkomen op die eh, gedachte om twee. labai ačiū pirmininke kolegos norėčiau pasisakyti apie papildomus pusantro tūkstančio mėnesiui sekretoriatui ir asistentams. Dabar e, pagal Lisabono statį turime naujų pareigų ir e, žmonės gaus papildomų užduočių pavyzdžiui, piliečių laisvių komitete ar žemės ūkio komitete ir mums reikia sugebėti tas užduotis atlikti, paremti. Kiekvienam parlamento nariui bus numatyta papildoma suma pusantro tūkstančio euro Ir kitais metais taip pat dar sakoma, kad reikia pusantro tūkstančio per mėnesį, bet tai yra juokinga. Aš jau seniai čia dirbu, dirbu komitetuose, kurie e, atlieka daug užduočių, dalyvauja sprendimų prieimime ir man visiškai pakanka trijų asistentų. Manau, kad kiti komitetai taip pat e, gali panašiai dirbti. Pone Grėslės sakė, kad tie, kurie nori dirbti, turėtų turėti galimybę pasamdyti daugiau darbuotojų, o tie, kurie nenori, tai mažiau turėtų turėti darbuotojų, bet tai yra visiškas populizmas. Labai ačiū, ponai Stas. Baigėme mm, pasisakymus pagal e, sąrašą. Niekas nenori e, pasakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar e, ponas Manka, pranešėjas dviems minutėms, prašom. Dėkuojam, pani predsednička Chcel by som sa poďakovať všetkým. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems diskusijų dalyviams. Tikrai džiaugiuosi, kad norima patobulinti mūsų teisėkuros darbą, padaryti jį efektyvesniu. Kiekvienas laikosi savo nuomonės, kur ir ką galime patobulinti. Šiandieninė diskusija puikus to įrodymas. Ponui Bokauf pasakysiu, galime objektyviai E, sutaupyti. Šį kelią mm, norėjo prieš metus užkirsti jūsų frakcijos nariai. Aš gimtinėje dirbau e, regioniniu lygmeniu bei pirmiausia išnagrinėjau regiono ypatybės. Tai pavyko 15 procentų sumažinti administracinės išlaidas jeigu norime išsiaiškinti, kur turime rezervų, jeigu norime iš naujo organizuoti savo biudžetą, tai turime pažvelgti į jį iš šalies. Tokiu būdu galėsime lėšas panaudoti labai efektyviai bei sumažinti administracinės išlaidas. Taryboje vyksta diskusijos ir bus balsuojama dėl ECOSOCO ir regiono komiteto biudžetų. Dabar šių institucijų laukia daugiau darbų, jos gauna daugiau įgaliojimų. Raginu tarybą, kaip įmanoma, greičiau patvirtinti biudžetą, kad šios institucijos galėtų dirbti tose srityse, e, kuriuose dirbo ir naujose srityse. Ačiū. Dabar dvi minutės poniai Triupelį. Dėkui, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visi girdėjome, kokios kontroversiškos diskusijos vyko apie 11 metų biudžetą, nereikia dėl to stebėtis. Mes čia kalbame iš vienos pusės apie didinimą, taupimą, bei iš kitos pusės apie simbolinius klausimus. Kaip pranešėja konstatuoju štai ką. Jų mes ką tik e, regėjome, kaip ponė Greslė iš EPP. E, e nori padidinti ir pasisako už 1500 eurų, kiti mm, to nenori, pasisako prieš arba ragina išsiaiškinti, ar reikia e, tokių padidinimų bei išnagrinėti kiekvieno e, komiteto darbo ypatybės. Aš kaip pranešėja mm, konstatuoju, kad papildomos lėšos bus padėtos į rezervą, taigi jų dar biudžeto komitetas nepatvirtino, lėšų panaudojimas turi būti tinkamai įvertintas po atlikto įvertinimo rudenį dar kartą labai e, giliai nagrinėsime šį klausimą, o po to e, spalio mėnesį prasidė, pradėję naują biudžeto formavimo procedūrą diskutuosime su taryba bei stengsime suformuoluoti parlamento daugumą. Tokia yra dabartinė situacija, to būtina laikytis. Aišku, yra prieštaravimų, nuomonės išsiskiria, tačiau yra parlamento dauguma, kuri norėtų labai ateidžiai panagrinėti esamą situaciją. Ačiū už jūsų nuomonės bei tikiuosi m, mm, protingų diskusijų ateityje. Dėkui. Euh, Dėkuoju, poniai Triupel. Euh, diskusijas bendras dėl biudžeto baigėme. Dėkuoju visiems.